Mėly kolegos, šios dienos protokolą ir vis, protokolas ir visi tekstai buvo patikti. Ar kas nors prieštarauja? Panašu, kad ne. Tai dabar eikime prie pasiaiškinimų apie balsavimus. Dar visų prašau tų, kurie nori pasišnekėti, išeiti iš salės. Galėčiau net ir vardinti kai kuriuos vardų pavardę, į kuriuos čia dabar kreipiuosi. Wir beginnen mit den Taigi, Pradėkime. Visų pirma, pasiaiškinimai dėl siūlymo pareikšti nepasitikėjimą komisiją. Pradėkime nuo kolegos Mach. Herr Kollege Mach. Kolega Mach, prašom. Mikrofon, mikro. Kalbėkite į mikrofoną. Now, yes. Yes. Does it work now? Dámy a pánové, já nevyčítám panu Juncker. Ponios ir ponai, nesakau, kad pirmininkas Junkeris buvo tokios šalies ministras pirmininkas, kurios jie vyravo mokesčių rojus, tai nieko bendro neturėjo su situacija. Manau, kad patys piliečiai turėtų jam pasakyti, kad kai kurioms įmonėms yra nenaudinga e, mokėti mažesnius mokesčius nei kitoms. Ir būtent to paties pareikalaučiau iš savo vyriausybės. Tačiau ponas Junkeris nedirbo skaidriai nes e, Liuksim, tokia buvo vyraujanti politika Luksemburgė, o dabar jis pirmininkauja komisijai, kurios nenori, kad vyriausybės elgtųsi taip pat. Ačiū, ponė Mach. Pana Šoltą salėje nematau. Tuomet E, žodis kolegijai Džil. Frau kolegin Džil. Kolegė Džil, žodis jums. Thank you. Uh, it's important... Ačiū. Labai svarbu griežtai kalbėti apie mokesčių vengimą teisėtais būdais. Negalima įmonėms naudotis tom priemonėmis ir kai tuo tarpu kiti piliečiai naudo, moka visus mokesčius ir netinkama naudotis spragomis. Pirmininkas Junkeris turėtų atsakyti už tai, bet užduot, užuot smerkę komisiją mes turėtume pareikalauti veiksmų, nes tokiu būdu tai atitiktų piliečių lūkesčius. Ir visų pirma, remiantis piliečių nuomonė buvo pateiktas šis pasiūlymas dėl rezoliucijos. Taigi manyčiau, kad svarbu kuo geriau spręsti šį klausimą ir kad visa tai atsispindėtų naujienuose. Ačiū, aš balsavau prieš. Ačiū ponė Gil, toliau ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė, aš balsavau prieš šį siūlymą kurį pateikė kraštutiniai dešinieji, nes jis yra populistinis ir tai neprisideda prie ES įvaizdžio kūrimo. Taigi nemanau, kad tokia maža mažuma galėtų tai daryti, o ponas Junkeris turėtų padėti spręsti ES problemas. Manyčiau, kad mokesčių rojų klausimas yra neteisė, kuros klausimas, o etinės klausimas. Ir jeigu mes norime ką nors, kaip nors išspręsti šį mokesčių rojų klausimą, tai mums reikėtų ne didinti administravimą, o mokesčių naštą sumažinti visoje Europoje, kad įmonės dirbtų Europoje ir kad jos būtų motivuotos mokėti mokesčius čia ir neieškotų mokesčių rojų. Ačiū. Ačiū, ponė Pospišil, ponė Norvai. Ačiū, pirmininkė. Kaip teisininkė, galvoju štai kaip – jeigu vagis ketina apiplėšti ir vagis sugaunamas, o jis sako, kad teisėkūra nėra tinkama, e, vagystės nėra tinkamai reglamentuotos, tai ir apskritai, kas yra turtas, ką reiškia paimti, ne viskas aiškiai suformuluota, Taigi ir apskritai, jeigu sakytų, kad žmonės nesirūpina savo nuosavybės, tai e, jei, tas asmuo iš tikrųjų galėtų būti vagiščių ekspertų ir, ir būtų galima pasiūlyti tą asmenį būti tos institucijos vadovu, kuri kovoja su vagystėmis. Aš pritariu šiam siūlymui pareikšti nepasitikėjimą komisijai. Manau, kad jis tikrai komisijos pirmininkas Junkeris netinkamas eiti šias pareigas. Ačiū, ponė Morvai. Toliau ponas Palčiu. Ačiū, pirmininkė. Taip, yra siūlymas pareikšti nepasitikėjimą komisijai, jis buvo atmestas ir tikra gėda, kad taip įvyko. Taip, ponas Junkeris yra kaltas nes tuo metu, kai jis buvo ministru pirmininku, Luksemburgo hercogystė buvo mokesčių mokė, rojus. Ir todėl jis pats pasisa, pasisavino milijonus eurų iš žmonių, iš šalių ir tai yra gėdinga. Yra gėdinga šiai daugumai, nes ji negalėjo tinkamai įrodyti Junkerio kalties. E, ir tie, kurie pateikė siūlymą pareikšti nepasitikėjimą, buvo kaltinami. Nemanau, kad tai žmonėmis galima pasitikėti. Nemanau, kad komisija gali būti sutarčių saugotoje. Tam reikia sankcijų. Komisija reikia sankcijų. Ačiū toliau, ponas Iglesijas. Ačiū, pirmininkė. nieko įspūdingo nenutiko šiandien. Bet tie žmonės, kurie gina mokesčių rojus, pavyzdžiui, Londono City, arba tie, kurie turi tokių abejotinų įsitikinimų dėl žmogaus teisių, Ispanijos socialistai pritarė siūlymui pareikšti nepasitikėjimą komisijai, kad tie, kurie atsakingi už mokesčių rojus, būtų nubausti, nes e, priverstinis taupimas pakenkė žmonėms. Reikia pereiti nuo žodžių prie darbų. Ši komisija šią savaitę pasirodė yra remianti Junkerį ir remianti mokesčių rojus. Ačiū kolegai Iglesijas. Pone Diurų. Ačiū pirmininko Olegos euroskeptikai ir ekstremali dešinioji, kuri pateikė šį pasiūlymą balsuoti dėl nepasikeimo Junkeriu, būtent vadovausite pačią logiką, kurią jie teigia, su kuria jie teigia kovojantis. Iš tikrųjų, galvojama apie nacionalinį egoizmą ir mm, visu, visą tą konkurenciją tarp valstybių narių, iš tikrųjų už tai, o ne galvojame apie interesus. Mes galvojame, kad tai ne apie bendrus interesus, mes galvojame būtent, kad kad taip nėra būtent galvojama, Junkeris kovoja su e, mokesniais rojais, su tuo, kad finansinės grupės nesipelnytų iš to ir, man atrodo, iš tikrųjų reikia galvoti apie griežto taupimo politiką pačiosiuose neturtingiausiose valstybėse, gal, reikia galvoti apie tai, kad neinvestuojama į vardan į bendrų inter, interesų. Reikia kovoti su neteisingumu, reikia gal, dėl to reik, reikėjo balsuojant susilaikyti dėl, ir ta sistema Luksemburgė ir kitur galbūt kai kam atrodo legali, tačiau iš tikrųjų ji ne, neteisėta ir mes galvojame, kad reikia mažiau konkurencijos, reikia daugiau teisingumo, reikia galvoti apie Europos bendrus interesus. Ačiū, poniai, poniai Duro. Toliau ponas Hanan. Ačiū, aš balsavau prieš pono Junkerio paskirimą ir balsavau prieš jo komisiją, nes kitaip ir nebuvo įmanoma, juk jo nuomonės, nuomonė visiškai netitinka europinės nuomonės. Tai atitinka 60-mečio nuomonę dėl fiskalinės politikos, dėl algų suderinimo tačiau jis jam taikoma nekaltumo prezumcija. Ir šis pasiūlymas buvo pateiktas nelaiku, buvo blogai priimtas ir blogai parengtas. Aš negalėjau jam pritarti dėl visų šių paminėtų priežasčių. Ir jis buvo atsakingas už mokesčių sumažinimo režimą. Ir atrodo, kad kolegos daug ko nesuprato, nėra joks nenusikaltimas sumažinti mokesčius. Bet problema yra eksportuoti mokesčius, o nesumažinti. Ačiū, ponė Hanan. Ponas Marijas. Gerbiamasis pirmininkė. Balsavau prieš Junkerį, kai jis buvo pasiūlytas kandidatu tapti komisijos pirmininku, nes jis buvo Eurogrupės pirmininku, kuri buvo atsakinga už memorandumą ir taupimo priemonės Graikijoje, kurios padarė žmonėms didelę žalą. Junkeris e, pasirodė dar blogesnėje šviesoje, taigi balsavau už siūlymą pareikšti nepasitikėjimą komisijai. E, ir kaip ir penkių žvaigždučių judėjimo atstovas ponas Zanė. Ir kraštutiniai dešinieji parlamento nariai pateikė šį pasiūlymą, bet tai ne alibi balsuoti prieš siūlymą pareikšti nepasitikėjimą. Mūsų politinės pažiūros visiškai skirtingos nuo kraštutinių dešiniųjų, tačiau turime pašalinti poną Junkerį. Jis neturi būti komisijos pirmininku. Ačiū, ponė Marijas, toliau Jara. Ačiū, pirmininkė. Politika dažnai prasilenkia su realybė ir jeigu vis dėlto realybė mums nepatinka, mes ją turėtumėm stengtis pakeisti įstatymais. Dabartinė situacija mums nepatinka. Uh, Mokesčių politika nepatinka, galbūt mes turėtumėm siekti mokesčių politiką harmonizuoti. Aš norėčiau, kad komisija kiek įmanoma greičiau imtųsi spręsti šias problemas, dėl to yra būtina, kad komisija liktų veiksni, dėl to aš balsavau prieš e, nepasitikėjimo pareiškimą komisijai. Man atrodo, kad būtų geriausia ES harmonizuoti mokesčių politiką. Bet e, čia komisija turi pradėti darbus kiek įmanoma e, anksčiau. Taigi aš balsavau prieš e, šį nepasitikėjimą komisiją, tam, kad komisija galėtų iš karto pradėti spręsti problemą. Dėkoju toliau von Štorch. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už nepasitikėjimą komisiją ir tai reiškia, kad balsavau prieš Junkerį ir jo komisiją. Uh, Aš norėčiau, kad būtų atliktas e, e, išsamus, nepriklausomas tyrimas. E, daugelis parlamento narių irgi to pageidavo ir būtent dėl to buvo pateiktas šis klausimas dėl nepasitikėjimo komisija. Buvo tai rautas, ar mes pasitikime komisiją ar ne mes jau labai aiškiai pasisakėme, kad nebalsavome už Junkerio ir nebalsavome už Europos komisijos sudėti. Taigi visiškai nuoseklu e, buvo, kad balsavome už nepasitikėjimą komisiją. Labai aiški mūsų pozicija, nei dešinioji, nei kairioji, bet tikrai labai aiški. Labai ačiū. Toliau Ponas Pedičinį, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš šiandien balsavau už nepasitikėjimą komisiją ir penkių žvaigždučių judėjimas buvo vienas iš šios iniciatyvos iniciatorių. Aš esu savo frakcijos e, koordinatorius. Mūsų frakcijoje buvo daug kalbama e, šiuo klausimu ir kitais klausimais. E, komisija taip pat turėtų sformuoti aiškę poziciją dėl iškastinio kūro ir dėl naftos. Mes manome, kad reikėtų daryti viską, kad būtų mažinamos kenksmingos emisijos. Pirmininkas Juncker ketina sumažinti ir iniciatyvų skaičių, tų iniciatyvų, kurios skirtos kovai su plastikiniu maišeliu per nelik gausių naudojimu. Kalbėtas nutraukiamas, suteikiamas žodis ponui Golniš. Ačiū pirmininkė, aišku, kad aš balsavau. Uh, Mm, neišpriešiškumo Junkeriui asmeniškai dėl nepasitikėjimo juo, bet dėl to, kad aš noriu paaiškinti, kokia yra Junkerio retorika, kai um, buvo kalbama apie mokesčių vengimą ir Luksemburgą. Jis buvo tuomet finansų ekonomikos ministras, aš tai pristačiau, aš, aš kalbėjau apie tą skandalą, kur galbūt um, ne jis asmeniškai, bet visos tarnybos Luksemburgo. Um, buvo atsakingos, aš pareikalavau, kad jis atsistatydintų, bet jis pasakė, kad jis niekada nebuvo atsakingas už ekonomiką ir niekada tikrai neatsistatydins. Jūs atmetė būna mano pasiūlymus, tai kaip galima apie tai kalbėti, aš, aš pasitikslinau. 20 metų Junkeris buvo užimtumo finansų e, ministras, tai tikrai labai svarbu ekonomikai. Jis buvo um, ir ministras pirmininkas, ir po to skandalo e, jis buvo buvo priverstas surenkti vanksintus rinkimus ir tikrai tai buvo tas atsistatydinimas ir kaip dabar yra, kad jisai sako, kad nebuvo atsistatydinimo. Labai ačiū kolegai Golniš. Baigiame pasiaiškinimus dėl nepasitikėjimo komisiją. Dabar eikime prie e, e sanglaudos politikos 20, 2014 20 metams. Pradėkime nuo kolegės Džiau. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už e, šį pasiūlymą dėl rezoliucijos, nes vėlavimas pradėti įgyvendinti sanglaudos politiką reiškia, kad e, Anglijoje šiais metais gali būti nepatvirtintos iš struktūrinių fondų finansuojamos programos. Iš tikrųjų, visiškai nepavyko e, priimti tinkamus deleguojamuosius įpareigojimus, skirti finansavimą ir dėl to 9 milijonai eurų buvo nepaskirti ir mano regione, ir šiaurės e, e, Midlands paaiškėjo, kad jungtinė karalystė negali deleguoti įgaliojimų, kad komisija galėtų pritarti tų programų įgyvendinimui ir skirti finansavimą. Ačiū. Labai aišku. Labai ačiū. Pone Džil, jūs ir e, kitais klausimais pasisakysite, esate pirmoji kalbėtojų sąraše, taigi ruoškitės. E, ponas Zekovski. Jsem pro, protože musíme zajistit pirmininkė kolegos balsavo už, nes tikrai turime užtikrinti, kad turėtume kuo daugiau veiklos programų patvirtintų, kad būtų galima paspartinti jų gyvendinimą. Priešingo atveju ir taip vėluojame ir vėluosime ir mums reikalingas papildomas finansavimas 2015 metais. Taip pat, pirmininkė, dėkoju Jums už tai, kaip pirmininkaujate šiam posėdžiui. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pasiūlymą, nes sanglaudos politika man yra labai svarbi, ji yra labai svarbi visose ES ekonomikai, būtent todėl pritariau šiam pasiūlymui. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jis visiškai atitinka pirmininko Junkerio planą ir jo paramą šiam paketui. Ypatingai svarbu pažymėti, kad reikia bendradarbiauti su komisijos narė atsakinga už regioninę plėtrą. Kolega Cechovskij jau kalbėjo apie tai, kad vėluojama e, iš, daryti mokėjimus 14-15 metų laikotarpiui ir manyčiau, kad dėl to iškyla rizika naudos gavėjams, nes valstybės narės negali peržiūrėti ir savo įnašų. Ačiū, ponė Balčiak. Toliau ponas Pospišil. Ačiū. Aš taip pat balsavau už e, šią rezoliuciją ir buvau vienas ją pasirašysiųjų. Manau, kad tai yra labai viena iš svarbiausių rezoliucijų, kaip jau buvo paminėta dabar yra vėluojama e, teikti mokėjimus iš sanglaudos politikos fondo, ypač net už 2014 metus iškyla pavojus sanglaudos politikai, nes finansavimas yra labai svarbus ypač silpnesniems valstybėms narėms, nes tai yra vienos didžiausių in investicijų infrastruktūros projektams finansuoti Čekijos Respublikoje, kurią atstovauju gali e, valstybė gavo daugiau kaip 33 milijardus kronų papildomai Pati mes taip pat e, finansavome šiuos projektus. Ir apskritai e, šalims gavėjoms tos lėšos yra labai svarbios, todėl būtina jomis pasinaudoti. Ačiū. Toliau, kad dar linkam. Ačiū balsavau už šią rezoliuciją, nes mano regione, Šiaurės rytų Anglijoje, gaunama, yra skiriama milijonai svarų, kurie skiriami projektų paramai, o įgyvendinus projektus, kuriamos darbo vietos ir tai yra naudinga visai ekonomikai. E, dabar veiklos programoms iškyla grėsmė. Esu įsitikinusi, kad Junktinės karalystės vyriausybė taip pat prisideda prie šios grėsmės, nes vienas, vienašališkai e, panaikino regioninės plėtros agentūras ir e, neužtikrino, kad vietos partnerystės būtų atitinkamai atskaitingos. E, ir mano rinkimų apygarda ypač jaučia pasiekmes, todėl raginu valstybės narės ir imtis atsakomybės siekiant sumažinti nedarbą, ypač Junktinėje karalystėje. 720 milijonų yra numatyta kitiems metams, kitiems septyneriems metams, taigi rizikuojame daug ko. Ačiū, ponė Berder. Aš pritariau šiai rezoliucijai. Norėčiau labai aiškiai pasakyti ir komisijai, ir nacionalinėms vyriausybėms, kad joms reikia susijimti apie 400 milijonai svarų e, nebus išmokėta, jeigu veiklos programos nebus tinkamai laiku patvirtintos. O tai yra vietos lygmenių vykdomi projektai, kuriamos darbo vietos, gerinima infrastruktūra ir visam tam iškyla rizika. Komisija turi daryti viską, ką gali, kad pagreitintų šį procesą, kad pro projektai būtų pradėti laiku, kad būtų laikomasi procedūrų, bet turėtų būti ir lankstumo. Reikėtų užtikrinti, kad įgyvendinimas prasidėtų Kai tik bus susitarta iš principo dėl programų, tokiu būdu vietos valdžios institucijos galės prašyti e, finansavimo ir galės kuo greičiau imtis veiklos. Ačiū. Ačiū, ponė Berder, toliau ponas Hanan. Ačiū. Visas anglodos projektas yra e, labai nepavykęs nuo pat jo pradžios, kai buvo įvestas pagal Maastrichto sutartį ir koks Europos, Europos Sąjungoje daugiausia lėšų gavo Graikija vienam gyventojui. Taigi turtingos šalys moka neturtingoms šalims ir tokiu būdu bus mažiau ir turtingų ir mažiau neturtingų šalių. Taigi yra tokių šalių, kurios tampa priklausomos nuo subsidijų. Uh, Ir viskas priklauso nuo išmokų. Ir štai klausėmės kolegų iš Britanijos, kurios kalbėjo, kaip svarbu gauti lėšas projektų gyvendinimui Junktinėje karalystėje. Bet kita vertus, mes didžiausiai prisidedame prie šių lėšų. Ir šie projektai, apie kuriuos kalbate, jie nepadės sukurti darbo vietų. Jie skirti tik tam, kad ES būtų labiau reklamuojama. Bet jeigu norite padėti toms vietovėms, tai reikėtų užtikrinti įvairovę, pluralizmą, o ne sanglaudą, kad to šalis galėtų pačios įsitvirtinti, pačios užsitikrinti gyvenimą. Ačiū Hanan, toliau ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją ir turiu tris pastabas. Visų pirma, sanglaudos politika yra tikrai svarbi, ji turėtų padėti suvienodinti žmonių gyvenimo sąlygas. Mes, aš taip pat manau, kad reikėtų tinkamiau panaudoti lėšas. Mano regione sanglaudos politika vis dėlto nepasiteisino. rytinės e, e, Vokietijos federacijos žemės vis parčiau vystosi, nebetenka finansavimo iš sanglaudos politiko, politikos. Mes matome, kad reikėtų ir pereinamojo laikotarpio nuostatų e, programoms, kad jos nepasibaigtų staiga. Ir trečia, aš norėčiau paprašyti valstybių narių, kad jos pervestų uh, E, tuos pinigus į sanglaudos fondą, kurių dar iki šiol nėra pervedusios. Labai ačiū ponui Jar. Tuo ir baigiame pasiaiškinimus apie sanglaudos politiką 2014-2020 metams. Dabar eikime prie kito klausimo. Tai yra Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos 25 metinės žodis kolegijai Džil. Uh, Nuoširdžiai sveikinu šį pasiūlymą priimti rezoliuciją, nes sutinku, kad vaikų teisės turi būti es politikos centre. Visi girdime žinias apie tai, kad vaikais nesirūpinama, kad jie vis piknaudžiaujama, kad jie e, prie jais prekiaujama. Iš tikrųjų tai rodo, kad reikia papildomų priemonių vaikus apginti, visus vaikus, ar tai kokia bebūtų jų socialinė ar etninė padėtis, jie visi turi gauti ir priemonių priežiūra, jais turi būti rūpinamasi ir ypač migrantų vaikų apsauga turi būti sustiprinta, nes tai yra viena iš pažeidžiamiausių grupių, kuri kenčia nuo nedekvačių migracijos įstatymų ir labai dažnai per dabartinės politikos spragas tiesiog jie pamirštami. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ačiū kolegijai Džil, dabar kolega Karti. Ačiū. Remiu rezoliuciją dėl e, Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos 25 metinių. Sveikinu čia galimybę kalbėti apie vaikų ir jaunimo teises, kad nes tai yra labai svarbus es darbo tvarkės punktas. Mes turime propaguoti vaikų teisės visame pasaulyje, mes turime užtikrinti, kad visi vaikai turėtų teisę turėti normalią vaikystę be visų tų baisumų ir žiaurumų, kuriuos jie patiria. Mes turime iš naujo sutelti dėmesį vaikus ir jaunimą, kurie dažniausiai sumoka pačią didžiausią kainą už, už visą krizę, už visą taupi, griežtą taupimo politiką. Ačiū. Ačiū kolegai Karti, e, Morgano. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos parlamentas šiandien e, minėdamas 25-ąją jungtinių 25-ąjį 20, Junktinių tautų vaikų teisų konvencijos gimtadienį pabrėžia, kad būtina e, ginti vaikų teisės ir gerov, užtikrinti jų gerovę. Mes turėtumėm padėti vaikams ir pasižiūrėti iš tikrųjų per 25 metus, e, kaip įmanom, kaip buvo pagerintos vaikų teisės, e, kas tapo realybę, kaip tai buvo atspindėta teisės aktuose, kaip pasikeitė kultūra. E, dar daug, ką, daug kas nepadaryta. Bet turėtumėm nepamiršti, kad vaikai ir jaunimas yra mūsų visuomenės ateitis. Deja, tai nebuvo paminėta rezoliucijoje, nors už rezoliuciją aš balsavau už. Ačiū toliau, kolega Tenek. Pirmininkė, aš irgi a, sveikinu Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos 25-asias metinės ir tikrai be jokių išlygų smerkiu tuos visus baisius dalykus, kurie vyksta pasaulyje, kai vaikai neturi pakankamai maisto, kai vaikai paveršiami kareiviais kai ir a, savižudžiais a, ir mot, moterų genitalijų žalojimas, pavyzdžiui, vyksta net ir Londono priemešėse. Tai iš tikrųjų Nigeris. A, a, situacija Vaislamo valstybė, Irake ir taip toliau, kur, moteris, kur mergaitės tampa vergėmis. Iš tikrųjų, valstybė valstybės narės, o ne es turi kompetenciją šioje srityje. Be to, kaip trijų mažų vaikų tėvas, aš pats aš manau, kad tokie um, dalykai, kaip pavyzdžiui, uh, ankstyvas seksualizavimas vaikų iš tikrųjų um, labai veikia vaikus ir todėl balsuojant susilaikiau. Labai ačiū. Toliau kolega Jar. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją. Ir peticijų komiteto vardu norėčiau pateikti porą pastabų. Visų pirma, turime suprasti, kad vaikų teisės pažeidžiamos ne tik besivystančiose šalise, bet ir ES valstybėse narėse. Antra, peticijų komitete, kai e, kalbama apie vaikų teisės, visą laiką e, sakome, kad e, valstybės narės turi prisimti savo atsakomybę Bet valstybės narės nepalaiko e, dialogo su institucijomis ir dėl to tenka apgailestauti. Na ir trečia, mes turėtumėm pabandyti sukurti spartesnę procedūrą vaikų teisių apsaugoti. Europos Sąjungoje praeina metų metai, kol yra išsiaiškinamas koks nors su vaikų teisėmis susijęs klausimas ir priimamas teisės aktas. Procedūra turėtų būti spartesnė. Ačiū toliau kolega Kelly. Ačiū pirmininkė. Manau, turime sutelkti dėmesį į vaiko teises, ypač šiais svarbiais metais, kai minime 25-asias Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos metnes. Aišku, daugelis ryčių pažangos yra padaryta, tačiau dar daug ką reikia padaryti, galvojant apie švietimą, sveikatos priežiūrą, lygybę, mm, galvojant apie švietimą Kiekvienas vaikas turi teisę į švietimą, kad paskui galėtų įsitvirtinti darbo rinkoje. Be sveikatos priežiūros negali gyventi normalaus laimingo gyvenimo. Lygybė taip pat yra svarbu. Na, kalba apie. Mm, berniukų ir mergaičių lygybę, kur jos nematome dar visur pasaulyje, kaip Tanokas sakė. Tai iš tikrųjų yra dar daug ką, ką turime padaryti šiuose sritise. Labai ačiū, tuo ir baigiame paaiškinimus dėl balsavimo apie šią vaikų teisų konvenciją. Dabar galime eiti e, prie rezoliucijos dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Vėlgi žodis kolegijai Džil pasisakau už šį pasiūlymą priimti rezoliuciją, nes manau, kad yra tikrai laikas, kad komisija paremtų savo pažadus dėl skaitminės bendros e, rinkos konkrečiais veiksmais. Mums trūksta ir tų 260 milijardo eurų, kad būtų efektyvumas užtikrintas. Kiekvienais metais skaitmeninis atotrukis dar labiau auga. Tie pinigai tikrai galėtų būti tinkamai panaudoti, paskatinant mūsų atsigavimą iš krizės. Skaitmeninės bendros rinkos sukūrimas taip pat leistų mums uh, Europą pavyko įtvirtinti inovacijos, darbo vietų kūrimo, konkurencijos ir augimo kelyje. To negalime pasiekti, jei komisija nesijims ryštingų veiksmų um, Google um, dominavimą pažabojant ir panašių veiksmų. Skaitmeninė bendra rinka bus sėkminga, jeigu bus paremta tokiomis sąlygomis, kad interneto vartotojai, verslas internete galėtų gauti naudos iš skaitmeninės rinkos visi, o ne viena kažkokia kompanija. Ispaniją. Ačiū kolegiai Džil. Dabar kolega Būda domnule președinte am votat pentru această rezoliuție. ačiū pirmininke aš balsavau už e, šią rezoliuciją. skaitmeninė bendra rinka tai reiškia kad įgyvensime trečią skaitmeninę revoliuciją. rinkų sujungimas yra būtina prielaida kad europos sąjungos ekonomika veiktų kad ji būtų prisitaikiusi e, prie skaitmeninių pasikeitimų ir tai yra būtina kad išsaugotumėm konkurencingumą pasaulio mastu. bendroji skaitmeninė rinka rinka turi pagerinti mm, mūsų pajėgumus įvairiose sritise, kad galėtumėm sukurti darbo vietas mūsų darbuotojams. Bendroji skaitminė rinka, aišku, turės kovoti su e, mūsų rinkų fragmentacija. Dabartinė e, mūsų rinkų įvairovė sukuria kliūtis mūsų vartotojams, mūsų verslui, e, trečiosiams valstybėms. Aišku, reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie Europos viešųjų pirkimų portalą, kuris yra labai svarbus ir MVI MVI, elektroninės priekybos plėtimas taip pat sukūrė naujų galimybių Europos įmonėms. Tačiau čia irgi yra problemų, kadangi trūksta pasikeimo iš vartotojų pusės. Bendros sertifikavimo sistemos sukūrimas įmonėms elektroninėje veikloje būtų labai svarbu ir kalbėtojas nutraukė. Životį. Mm, toliau, ponė Vilki. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją dėl bendrosios skaitminės rinkos, nes tai yra pristatoma kaip puikus potencialas, kuris turėtų paskatinti augimą, ir pasitikėjimą. Tačiau galvojant apie ES veikimo sutarties atitinkamą straipsnį dėl, bend, dėl judėjimo laisvės, komisija galvoja, kad ir skaitmeninė erdvė tai turi galioti. Tačiau tas sektorius nuolat yra kintantis ir Europa nuolat turi konkuruoti su JAV. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į kaimiškas vietovės. Čia žmonės dar neturi prieigos visos prie interneto. Taigi, galvojant apie skaitmeninę rinką, atrodo, kad tai yra tarsi e, trojose arklys, kurį iš tikrųjų tik tai um, komisija nori atimti iš, na, iš valstybių suverenumą, laisvę uh, spręsti, tačiau reikia galvoti apie mūsų įmonės, apie mūsų piliečius, kad jie galėtų pasinaudoti jų pasirinktomis skaitmeninėmis paslaugomis, kad nebūtų jokio dempingo, kaip kad mes matome, pavyzdžiui, uh, su uh, vaizdo pagal pareikalavimą platformomis Netflix ir panašiai. Ačiū. Ačiū. Pone Bild. Toliau kalbės ponas Pospišil. Ačiū, balsavau už. Taip pat buvau vienas iš pasirašysių į šį pasiūlymą. E, dėl dešimto straipsnio paskutinio sakinio. E, žiniasklaidoje ši tema plačiai atspindėta. E, ir tai yra susiję su Google atveju iš tikrųjų nereikėtų jokių įmonių minėti, tik reikėtų pasakyti, kad komisija turėtų pagalvoti, ar nereikėtų atskirti naršyklių nuo kitų e, internetu teikiamų paslaugų. Suprantu, kad Europos parlamentas e, stengiasi išvengti monopolijų nes e, tai niekada nebūna naudinga vartotojams. Manyčiau, kad e, komisijos narys turėtų pasvarstyti ir pasiūlyti tam tikrus sprendimus, kurie yra labai svarbu. Toliau panas Jar. Ačiū. Aš balsavau už dėl poros priežasčių. E, mes visų pirma E, konstatavome, kad svarbu 21-ame amžiuje kurti modernę infrastruktūrą, turime vidaus rinką ir e, čia yra e, reikalinga, reikalinga infrastruktūra. Ekonomika negali išspręsti visų problemų. ES likščiol yra mokami mokesčiai už tarptinklinio ryšio paslaugas. E, e, e, šios mokesčius reikėtų panaikinti, tai būtų paranku vartotojams. Na, o trečia, ES daug dėmesio skiria kaimo plėtrai, svarbu čia užtikrinti ir ekonomikos augimą, o tam yra reikalinga skaitmeninė infrastruktūra. Ačiū toliau kolegė Nybler. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šią rezoliuciją dėl vartotojų teisų stiprinimo skaitmeninėje vidaus rinkoje. E, vidaus rinkoje reikia e, skaidrių konkurencijos sąlygų. Visų pirma, dėl prieigos prie interneto. Dabar pagerėjo E, prieigą prie interneto susikūrė stambios internetinių operatorių platformos, bet reikėtų stebėti jų veiklą. Antra, taip pat e, reikia surenkti atviras viešas diskusijas dėl vadinamojo unbundling atsiejimo, veiklos ryčių atsiejimo. Uh, Aš manau, kad rezoliucija buvo naita per toli, reikėtų surinkti išsamesnės diskusijas dėl vienodų sąlygų sukūrimo. Na ir trečia, nereikėtų viskuo kaltinti didelių koncernų. Mes e, turėtumėm e, išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta skaitmenėme pasaulyje. Ačiū toliau kolega Kelly. Ačiū. Suprantama, visi pritarėme kad labai svarbu įgyvendinti šias nuostatas ir padaryti tai kuo geriau. Tai galėtų padėti mums išbristi iš ekonomikos nuosmukio ir pasiekti ES augimo. Aš ir mano frakcija dirbame šiuo klausimu, išskyrus vieną pakeitimą, dešimto pakeitimo antrą dalį. Ten rašoma apie naršyklių atsiejimą. Manyčiau, kad šiek tiek per anksti kalbėti apie tokius dalykus. Mums reikėtų panagrinėti pasiekmes. Ypač manome, kad tai gali padaryti didelį poveikį, bent jau mano šalyje, taip pat ir kitose valstybėse narėse jeigu tokį, tokiam pakeitimui būtų pritarta. Ačiū. Labai ačiū. Tuo baigiame pasiaiškinimus dėl skaitmeninės vidaus rinkos. Dabar galime eiti prie kito klausimo. Tai yra rezoliucija dėl nepakankamos vaikų mytybos besivysančiose šalyse, kolegė Džil. Ačiū pirmininkė. Visiškai nepriimtina, kad daugiau kaip 170 milijonų vaikų iki penkerių metų netinkamai maitinasi arba netinkamai auga ir apie 5 milijonai vaikų patiria labai rimtą netinkamą mytybą. Ir tai turėtų mus pažadinti ir ne tik imtis humanitarinės pagalbos koordinavimo, bet taip pat pažvelgti į platesnį vaizdą ir pabandyti išspręsti e, giluminės tokios kančios priežastis, pavyzdžiui, sausrą, politinį nestabilumą. Mes esame skolingi tiems vaikams, tų šalių bendruomenėms ir turime daryti viską, ką galime, kad pasiektume pokyčių šioje svarbioje srityje. Ačiū. Ačiū, kolegiai Gil. Toliau ponas Hanan, regis jo nėra, taigi ponas Morgano. Kolega Morgano. Ačiū pirmininkė. Praėjusią e, savaitę įvyko tarptautinė konferencija skirta vaikų mytybai. E, šią konferenciją organizavo FAO ir konferencijos metu buvo pateikti stulbinantis skaičiai apie tai, kiek žmonių baldauja pasaulyje. Labai daug vaikų netinkamai maitinasi, dėl to jie sarga įvairiomis lygomis. ES E, turėtų dėti daugiau e, pastangų tarptautinių lygmenių e, bendradarbiauti ir su jungtinėmis taus, tautomis, taip pat kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat valstybės narės turėtų imtis iniciatyvų tam, kad būtų primtos teisiškai saistančios nuostatos dėl kovos su skurdu. Ačiū. Dank, Morgano. Es folgt, Kelly. Ačiū. Ačiū, ponė Morgano, toliau keli. Tikrai ši tema yra susijusi ir su ankstesnėje e, apie dėl vaiko teisų konvencijos 25 metinių. Gyvenime svarbiausia reikia turėti galimybę pakankamai pavalgyti ir pakankamai tinkamo maisto gauti dėje, taip nėra visame pasaulyje, gal net ir Europos Sąjungoje, tačiau vis tiek Europos Sąjungos niekas nekritikuoja, nes mes esame didžiausia humanitarinės pagalbos donorė. Tuo pačiu visada galima pagerinti situaciją ir tikrai yra labai svarbių klausimų, kurie pabrėžti šioje ataskaitoje. Ir mums reikia pagalvoti, kaip patobulinti situaciją, kaip galėtume padėti toms šalims e, kurios yra problemų dėl tvarios žemės, tvaraus žemės ūkio. Taigi e, mūsų frakcija pritarė e, šiai rezoliucijai. Ačiū, ponė Keli. Toliau ponas Trabela. Pirmkė balsavau už šią rezoliuciją e, dėl vaikų netinkamos mytybos besivysančiose valstybėse, bet noriu atkreipti dėmesį į trečią pakeitimą, kuris tikrai atitinka ir Olivedės Kuter. Um, E, Junktinių tautų specialos pranešėjo e, išvadas dėl žemės ūkio situacijos besivystančiose valstybėse, bet panašu, kad EPP e, nuo antradienio um, išgirdė popiežiaus kreipimasi um, dėl neturto, dėl netinkamos mytybos ir skurdo, vis tik tai neišgirdo uh, to žinios, kurią popiežius norėjo pasakyti, neatsižvelgė būtent į tą uh, principą principą, kad reikia būti dosniem, kad sumažintumėm skurdą. Labai ačiū ponai Tarabelė, tuo ir baigiame paaiškinimus dėl balsavimo. Dėl netinkamos vaikų mytybos besivystančiosios šalise. Panas Keli dėl darbo tvarkos. Tik dėl darbo tvarkos. Norėjau tą pasakyti balsavimo metu, bet nenorėjau trukdyti visam parlamentui. Uh, Ehm, na, atsiprašau, pirmininkė, jūs tikrai puikiai dirbote, nenoriu dabar ar, ar kreip, nukreipti tai jūs, bet aš dėl žodinio pakeitimo norėjau pasakyti, man atrodo, tai buvo 11 pakeitimas, um, buvo kalbama apie poveikio įvertinimą ir tada buvo vardinis balsavimas ir tada Aldė mm, atstovas atsistojo pateikė žodinį pakeitimą, aš taip supratau, bent jau paprastai žodiniai pakeitimai yra pateikiami prieš balsuojant dėl paties pakeitimo. Tai aš tiesiog norėčiau, kad e, tai būtų įtraukta kaip e, mano pastaba dėl darbo tvarkos, o ne kaip e, paaiškinimas dėl balsavimo motyvų. Aš turiu ir atsakymą. Ir mano atsakymas būtų štai koks. Dėl 11 žodinio pakeitimo mes dėl jo balsavome. Vyko vardinis balsavimas. Tuomet kolega pateikė žodinį pakeitimą dėl 11 paragrafo originaliame tekste, pradinėme tekste, bet ne dėl 11 pakeitimo ir būtent tas pakeitimas buvo primtas. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas kitos plenarnės sesijos pradžioje tvirtinimui. Ir taip pat e, e, patvirtintos šiandien rezultatos bus perduotos atitinkamiems komitetams. Ačiū likusiems salėje porai kolegų. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams.